Kolegos, parašyčiau užimti vietas. Like Norėčiau pratesti vicepirmininko Martinėso ką tik pasakytą pranešimą. Vakar popietę Ispanijos Mursijos provincijoje įvyko žemės drebėjimas. Mažiausiai aštuoni žmonės žuvo, daugelis nukentėjo, buvo sužeisti. Prieš tris valandas vicepirmininkas ponas Martynės apie tai jau sakė. Aš norėčiau išreikšti užuojautą nukentėjusiųjų šeimoms ir tikiuosi, kad visi uh, sužeistieji pasveiks. Aš džiaugiuosi pastangomis, kurios yra dedamos pas mus Europoje. Ketinu parengti užuojautos laišką ir išsiųsti Ispanijos valdžios institucijoms Kristina Gutierrez. Paprašė žodžio, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, už šios užuojautos ir solidarumo žodžius. Dabar turime geresnį vaizdą apie įvykusią tragediją. Aštuoni žmonės žuvo, dvi besilaukiančios moteris žuvo, daugiau negu 250 žmonių nukentėjo, buvo sužeisti ir mažiausiai 80 namų tiesiog sugriuvo. Daugybė lokos gyventojų prarado savo namus, savo darbus, jie prarado savo viltis, lūkesčius, jų neteko. 70 tūkstančių žmonių gyvena tame mieste, 20 procentų yra migrantai. Dabar, būtent vakar, jų gyvenimas pasikeitė reikia gyventojams pagalbos, kad jie iš naujo galėtų pradėti savo gyvenimą. Europa turi pademonstruoti ir įrodyti, kad ji yra pajėgi padėti kenčiantiems žmonėms. Europa turėtų ištiesti savo pagalbos ranką Ispanijai. Dėkoju, norėčiau pagerbti visą tą tragediją ir aukas, paskelbdamas vienos minutės